šiais metais. Tai yra e, paskutinio mūsų plenarnio posėdžio diena šiais metais. Dabar pagal darbo tvarkę svarstysime peticijų komiteto veiklą 2015.